Luffy should start. Yeah, well Il presidente. Allora, Care kolegė, e cari kolegi, la... Kągi, mėly kolegos, tęsėme posėdį. Norėčiau pasveikinti kolegas ir komisarę Kres. Taip pat norėčiau pasveikinti